Colleagues, please take seat. We start our meeting. Gerbiami kolegos, kviečiu susėsti, pradėsime posėdį. Please take seat. Good morning. Labas rytas visiems. Sveikiname mūsų svečius, Eurogrupės pirmininką Jarmą Deisenblumą. Dėkoju jam, kad atvyko į mūsų posėdį. Ir kad maloniai sutiko dalyvauti šiame pirmajame ekonomikos dialoge. Prasidėjus kadenciją naujam parlamentui. Kaip žinote, ekonominis dialogas yra esminė atskaitomumo dalis numatyta Europos semestre. Šiandieninis dialogas su ponu Daisilbom e, yra proga Europos parlamento nariams, be kita ko, aptarti rekomendacijas skirtas šalims, kuris buvo patvirtintos taryboje birželio mėnesį. E, tuo bus baigtas 14 metais Europos semestras. Tuo pat metu turime galimybę surenkti platesnę diskusiją apie Europos ir eurozonos ekonominę padėtį. Galime aptarti valdysenos priemonės, investicijas, lankstumą ir visai lė kitų dalykų. Vakar vyko jau įdomi diskusija apie tai, kaip yra įgyvendinamos šalims skirtos rekomendacijos. Tad šiandien mūsų diskusiją galime pasinaudoti tam, kad galėtų toliau sklandžiai vykti mūsų parlamentinis darbas, kuris atitiktų e, priimtus sprendimus, tuos, kurie priimami komisijoje ir taryboje. Taip pat norėčiau priminti Europos parlamento nariams, kad šis Susitikimas su Eurogrupės vadovu yra numatytas du kart per metus. Ir primenu mūsų darbo metodą, kurį jūs be abejo žinote. Ponas mūsų svečias pasakys vadinę kalbą 10-15 minučių ir paskui po tų įvadinių pastabų kolegos turės įprastas penkias minutės užduoti klausimams ir atsakymams ir paskui E, jeigu dar liks laiko, galėsime klausinėti daugiau. Taip pat norėčiau kreiptis į kolegas ir klausimams kvieščiau neišnaudoti tų penkių minučių. Nes jeigu klausimas truks penkias minutės, tai reiškia, keturias minutės tai yra, tai atsakymui liks tik viena minutė. Tad e, išmintingai naudokitės jums tenkančių laikų. Frakcijos jau yra pateikusios savo kalbėtojų pavardės, tad pirmiausia žodis Eurogrupės vadovui, kad jis pasakytų savo vadinę kalbą. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Man labai malonu šiandien vėl būti jūsų komitete. Tai yra pirmą kartą po rinkimų. Aš matau pažįstamų veidų, taip pat ir daug naujų veidų ir man tikrai malonu pasikeisti žiniomis ir nuomonėmis su jumis remiantis e, jūsų patirtimi. Dabartinė naujos, nauja kadencija yra tikrai tinkamas laikas įvertinti ekonominę padėtį ir aš tai padarysiu atsižvelgdamas į pagrindinės eurozonos e, politikos rekomendacijas, kurios buvo priimtos birželio mėnesį ir kurias mes įsipareigojame gyvendinti. Kaip yra numatyta Eurogrupės darbo programoje, mes ketiname aptarti šių rekomendacijų įgyvendinimą ir tolesnę veiklą kiekviename Eurogrupės posėdyje. Pasižiūrėkime, kokia yra ekonominė situacija, keletą žodžių apie tai tarsiu. Per pastarąsią savaitęs buvo labai daug spaudoje kalbama apie prognozuojamą BVP antrame ketvirtyje 2014 metų. Ir duomenys rodo, kad BVP išliko stabilus eurozonoje lygiant su 2014 metais ir išaugo 0,7 procentais lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2013 metais. Ir šie skaičiai, po jais slypi e, skirtingi veiklos rezultatai skirtingose šalise. Yra geri veiklos rezultatai Ispanijoje, Niderlanduose, Portugalijoje, Estijoje ir Slovenijoje, taip pat Airijoje Ir tie geresni veiklos rezultatai yra susiję su reformomis, kurios duoda rezultatų tose šalise. Tačiau jų nepakanka tam, kad būtų galima nusverti to pagreičio praradimą tam tikrose uh, eurozonos e, didesnėse valstybėse narėse. Štai pavyzdžiui, Vokietijos e, vystimosi pagreičio e, sulėtėjimas gali būti paaiškinamas tuo, kad buvo ypač geri rezultatai pirmame metų ketvirtyje ir tai, žinoma, yra susiję su platesniais geopolitiniais, geopolitinė įtampa susijusia su įvykiais Ukraina ir tai tikrai turėjo neigiamą poveikį tiek ekonominiai veiklai, tiek bendrai nuotaikai. Tai taip, tie paaiškinimai yra labai svarbus ir e, BVP duomenys patvirtina, kad ekonomikos atsigavimas eurozonoje išlieka labai trapus ir labai netolygus. Finansų ministrai apie tai kalbės šią savaitę Milane. Nenorėdamas iš anksto užbėgti akių diskusijoms, aš manau, kad dabartiniai e, pokyčiai leidžia e, Tai leidžia tvirtinti, jog mes turime padidinti savo pastangą siekiant augimo. Ir išlieka tie patys, tie patys iššūkiai. Visų pirma, sumažinti valstybinę ir privatų įsiskolimą, toliau pagerinti konkurencingumą per struktūrinės reformas, atkurti pasitikėjimą mūsų finansiniu sektoriumi, kad jis galėtų pasitarnauti ekonomikos atgavinimu. Visi šie trys aspektai yra ypatingai svarbus tam, kad mes galėtum sugražinti valstybės narės į tą e, lygį, kuriame jos buvo bent jau prieš dešimt metų. O per pastarosius metus mes matėme, kad investicijų lygis mažėjo. Daugelį, daugelis šalių jau pasiekė pirminių rezultatų, kuriais reikia remtis toliau ir reikia, žinoma, e, įvertinti ir tą didžiulį darbą, kuris buvo nuvertas, nuveiktas. Mes turime e, viešuosius valstybės finansus e, įtvirtinti, kad būtų tvirtas pagrindas padėtas jiems. Ir tos, kurios, valstybės narės, kurios turi perviršinį deficitą, jos turėtų įdėti daugiau pastangų. Taip pat e, privatus e, sektorius e, turėtų dėti daugiau pastangų ir yra stebimas obligacijų pamingumo rinkos sumažėjimas. Mums reikia sutelkti dėmesį į tvaraus augimo stiprinimą. Ir čia reikalingas tinkamas politikos derinys. Reikėtų derinti tinkamas numatytos rekomendacijos skirtose konkrečioms valstybės narėms turėtų atsispindėti nacionaliniuose budžetuose. Ir struktūrinės reformos e, jų vykdymas gali pagerinti euro zonos konkurencingumą ir tai yra svarbu siekiant išlipti iš krizės. Daugelis reformų jau vyksta, jos apima darbo rinkas, produktų rinkas, gerina verslo aplinką ir skirtingos reformos e, yra tinkamos skirtingoms valstybėms narėms. Eurogrupė turėtų tai taip pat išsikelti tikslą, kuo labiau sustiprinti tą kolektyvinę naudą. Struktūrinės politikos klausimai bus svarstomi Eurogrupėje e, kitą pusmetį ir mes ketiname, su, e, ketiname sumažinti didžiulį e, apmokestinimo, apmokestinimo skirtimus valstybėse narise darbo rinkoje Ir tai, tai yra, beveik visos eurozonos šalis turi didesnį e, vidurkiniai EBPO. Ir mes šiuo metu rengiame bendrus geriausios patirties principus, kuriuos e, komisija mums parengs ir mes aptarsime su komisija kitą savaitę. Taigi Eurogrupė ketin, ketina sumažinti mokesčių e, skirtumus ir struktūrinės reformas ir tai turėtų atsispindėti valstybių narių biudžetų projektus. Aš taip pat noriu pabrėžti, jog labai svarbus, svarbi kolegų peržiūra. Tai užtikrintų koordinavimo procesą eurozonoje ir mes galėtume užtikrinti atitikti stabilumo ir augimo paktui ir kad būtų laikomasi vyriausybė, vyriausybės laikytųsi e, valstybės narėms skirtų rekomendacijų. Siekiant atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi. Mes e, ketiname bendradarbiauti su jūsų komitetu ir toliau. Prieš rinkimus jau bendradarbiavome ir tai leis mums įkurti stiprią bankų sąjungą. Ir noriu padėkoti, noriu padėkoti komitetui už mūsų nuveiktą bendrą darbą. Reikėtų kad e, būtų pagal priežiūros mechanizmą prisimti e, priežiūros įsipareigojimai ir būtų sukurta tarpvalstybinė priežiūros sistema, kuri sukurtų tinkamą darbinį klimatą, tinkamą finansinį klimatą, kuris tuo pačiu skatintų ir tinkamą investa, investavimo aplinką. Ir mes, žinoma, įversime e, tuos rezultatus, naujausius rezultatus, kuriuos pateiks Europos centrinis bankas dėl, pagal bendrą priežiūros mechanizmą. Taip pat e, banko atkūrimo mechanizmas yra rengiamas ir tai leis bankams įgyvendinti prisimtus įsipareigomus. Žinau, kad tai yra aplinkančios valstybės e, Europos ministrų tarybai e, prioritetas. Ir dabar leiskite man pasakyti keletą žodžių dėl tų šalių, kurios vis dar naudojasi ekonominio koregavimo programomis. Yra tik dvi likusios tokios šalis - yra Kipras ir Graikija. Ir kai aš paskutinį kartą kalbėjau jūsų komitete, Nuo to laiko Portuga, Portugalija jau sėkmingai baigė savo programą ir nebeprašo tolesnės pagalbos. E, per paskutinės ketvirčio, paskutinė ketvirčio peržiūra dėl Kipro programos e, Tartutinis pinigų e, monetarnis fondas ir Europos centrinis bankas Liepos mėnesį nustatė, jog Kipras ir toliau Mm, vykdo šią programą ir tinkamai siekia savo fiskalinių tikslų. Ir dar kartą pabrėžime, jog yra labai svarbu laiku ir visapusiškai gyvendinti šią programą. Ir 12 e, rugsėjo bus pateikti rezultatai, Eurogrupė pateiks rezultatus dėl Kipro. Graikija ėmėsi labai reikšmingų pastangų tiek Graikijos piliečiai, tiek Graikijos institucijos. Ir dabar jau Graikija po šešių metų nuosmukio jau stabilizavosi ir, ir prasidėjo e, nežymus augimas. Taip pat e, dabartinės einamosios, einamosios sąskaitos balansas yra pozityvus ir tai, žinoma, didina pasitikėjimą Tačiau išlieka labai daug iššūkių. 2014 metais e, valstybės įsiskolinimo lygiai, e, lygis jau pradėjo mažėti. Taip pat vis dėlto išlieka labai e, didžiulis, mm, didžiulės problemos, ypač susijusios su jaunimu. Ketvirta perž... Ketvirtoji peržiūra Graikijos programai skirta buvo Mm, užbaigta rūpiučio mėnesį ir penktoji peržiūra rudenį bus atlikta ir mes mm, apsarsysime, kokiu tolesnių priemonių reikėtų įgyvendinti siekiant užtikrinti Graikijos mm, finansinius poreikius ateityje. Ir jeigu reikės Graikijai papildomos pagalbos už šios e, programos ribų, mes į tai atsižvelgsime atlikdami tą paskutinę peržiūrą. Tai tiek kaip įžanginė kalba. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju. Pana pirmininkė, ačiū už jūsų įdomias pastabas, o dabar pereisime prie klausimų ir atsakymų. Pirmasis kalbėtojas yra EPP koordinatorius, ponas Balts. Penkias minutės, jums prašau. Dass Sie als Eurogruppenchef wieder bei uns hier im Ausschuss sind. Ich möchte zwei Themenfelder anschneiden Dėkuoju. Aš norėčiau pakomentuoti dvi temas. Visų pirma, norėčiau grįžti prie pono Dragio e, naujausių pasisakymų Jacksono Hole. Man pasirodė, jog tie pasisakymai yra labai įdomus. Žinau, jog e, jie buvo dažnai po to klaidingai interpretuojami. Ir e, Ponas Dragi nesiūlė papildomų išlaidų deficitui mažinti, jis paprasčiausiai sakė, jog struktūrinės reformos turi būti vykdomos valstybėse narėse darbo rinkoje, kad būtų mažimas nedarbas. Valstybės išlaidų analizė taip pat valstybėse narėse, pasak jo, turi būti atliekama, kuomet e, tos, tų išlaidų dydis yra pakankamai aukštas, taip pat e, turi būti atsižvelgiama į stabilumo paktą, neturi būti daromi priešingi tam paktui dalykai. Tad aš norėčiau ir jūsų paklausti, ką jūs manote apie tuos e, teiginius, todėl kad jie sukėlė nemažai emocijų. Antras dalykas. Šiuo metu Mes e, beveik kasdien kalbame apie Ukrainą ir tuo pačiu apie Rusiją. Ir kuomet matome, kad e, Rusijoje iš Rusijos investuotojai traukiasi ir, ir iš Rusijos yra atsijimamos labai didelės pinigų sumos. Tad e, kokia jūsų nuomonė, kokios galėtų būti pasiekmes finansinėje srityje sankcijų Rusijos atžvilgių? Ačiū, pane Bals, už jūsų klausimus. Abu e, paliečia esminius klausimus ir Žekshol pasisakymas, ir finansinės, e, finansinės interpretacijos Rusijos Ukrainos santykiai. Visą tai yra labai svarbu. E, iš tikrųjų, ta kalbos interpretacija buvo labai skirtinga. Stengiamasi buvo surinkti tik atskiras dalis kai kurių kalbėtojų. Kai kurių kalbėtojų taip elgėsi, kalbėdami apie tai, ką iš tikrųjų sakė ponas Dragė. Be abejo, buvo pabrėžta, kad fiskalinė politika gali suvaidinti didelį vaidmenį. Mano supratimu, tai atitinka ankstesnius pasisakymus pono Dragi, kuris nuolatos kartodavo politikams labai uh, E, greitai, kai kas. E, ir jau tada buvo sakoma, kad e, vien monetarnės politikos dėka visko neišspręsi, kad reikės pasitelkti ir bankus. Ir be abejo, stabilumo ir augimo paktas yra tas dokumentas, kuris turi likti ir toliau labai svarbus, nes jį sulaužyti reikštų, kad metame iššūkį patys savo ir pralaimėtume tada. Mario Draghi visose kalbose uh, savo yra pažymėjęs struktūrinių reformų svarbą. Jis nulatos kalbėjo apie Europos ekonomikos konkurencingumo gerinimą. Daugelį e, šalių darbo rinka tebėra, e, jo sutvarkymas tebėra esminis klausimas, tad struktūrinės reformos yra iš tikrųjų reikalingos. Kai dėl fiskalinės pusės sprendimų yra ne vienas. Mes e, laikomės susitarimų, pakto euro grupė yra davus rimtus įsipareigojimus to pakto atžvilgiu e, ir to pakto laikytis yra būtina, tačiau fiskalinėje politikos rytyje galimi įvairūs pasirinkimai. Galime pasinaudoti lankstumo priemonę, kai tai yra būtina. Antra, galima pasirinkti tokius sprendimus, kurie skatina ekonomikos augimą E, sudarydami biudžetą, pavyzdžiui, galite palikti fiskalinę erdvę tam tikrą, pavyzdžiui, siekiant mažinti e, darbo apmokestinimą ar mokesčius apskritai. Galima perskirstyti mokesčių spaudimą, e, perkeliant mokesčius, didinant juos tuose sektoriuose, kurie yra nepalankus ekonomikos augimui. Taigi daug sprendimų galima rinktis. Ir aš nemanau, kad fiskalinės politikos diskusija turi vykti apie tai, kaip atsikratyti savo stabilumo ir augimo pakto. E, mes manome Eurogrupėje, kad šis paktas yra būtinas tam, kad būtų galima užtikrinti e, ekonomikos augimą ir finansinį tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje. Ir tik tai tiek, kad šalis turi pasirinkti išmintingus sprendimus, kaip tą paktą įgyvendinti. Antras klausimas dėl Rusijos ne, tai nėra Eurogrupės klausimas, galėčiau tuo ir pabaigti savo atsakymą. Tačiau, kalbant apie finansinio sektoriaus sankcijas, galiu pasakyti, kad jūs yra iš tikrųjų efektyvios. Jos paliečia Rusijos ekonomikos e, svarbiausius ramščius. Čia taip pat e, dar yra galimybių e, dirbti, galima jas didinti, E, nieko nereikėtų eskaluoti, jeigu tai nėra būtina, tačiau Europoje yra platų sutarimas dėl to ir, nu, ko gero, tai turėtų būti pirmieji žingsniai norint paremti Ukrainą. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį Udo Bulman, socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pone Deselblum, Sveikinu Jūs socialistų demokratų frakcijos vardu. Norėčiau tiesiai pasakyti, jog dabartinė padėtis yra stagnacijos padėtis, tai kelia daug nerimo. Mes nesame ant bedugnės krašto, tačiau galime įeiti į stagnacijos laikotarpį. Tad svarbiausia dabar suprasti, kaip galima išeiti iš e, tokios stagnacijos spiralės. Pono Dragi pasisakymų kontekste, ponas Bals jau beje pateikė klausimą apie tai. Ir e, jisai pabandė komentuoti tai, ko galėjo nepasakyti Dragi, kas, ko, ko jo nuomonė nepasakė Dragi tais žodžiais, kuriuos pavartojo. Kalbant apie deficitą, nėra jokios strategijos, kaip e, jį sumažinti. Mes e, neturime konkrečios programos, kuri leistų konkrečiai atsakyti į e, Dragio paliestas problemas. Todėl aš Jums pateikiu tokį klausimą. Kaip užtikrinsime lankstumą? Aišku, mes e, diskutuojame apie struktūrinės reformas ir teisingai darome. E, turime užtikrinti investicijas, tačiau beje, investicijos nėra uždraustos nei eurozonoje, nei Europos Sąjungoje bet gali būti pats geriausias finansų ministras ir vis dėlto gali nesisekti užtikrinti tas investicijas. Galbūt reikėtų padiskutuoti su Europos komisijos nariais atsakingais šituo klausimu. Koks vaidmo šitame kontekste tenka viešosiams struktūroms ir ar yra koks nors bendras projektas, kuris apimtų taip pat ir privačias struktūras, pavyzdžiui, energetikos rytyje, kad Europą galėtų daryti pažangą? Dankšön, Herr Bulman, für Ihre Fragen. I think, um... Dėkuoju ponui Bulmanu šį klausimą. Manau, kad tas požiūris, kurio dabar laikomės, turėtų būti įvairių politikos kryčių derinimas. Ir Vis, kai kurie politikai sako, jog vis, visi atsakymai turėtų išplaukti iš Europos centrinio banko, bet aš manau, kad jau nemažai žingsnių e, Liepos mėnesį primdamas sprendimą e, numatė Europos centrinis bankas dėl to e, politikos derinio ir kokių tų žingsnių reikėtų imtis. Ir iš LTRO programos, kurią parengė e, Europos centrinis bankas, aš manau, kad e, ta programa bus netrukus pradėta įgyvendinti. Kitais mėnesiais mes tai nagrinėsime, tačiau Europos centrinis bankas nuo Liepos mėnesio priemė nemažai dar papildomų priemonių, tačiau jos, žinoma, negali būti gyvendintos per, per savaitę ar mėnesį, jūs tikrai reikalauja daugiau laiko bankininkystės sąjungos įgyvendimas. Jūs turite suprasti, kad jeigu mums e, pavyks tai padaryti, jeigu mes e, sugebėsime performuoti mūsų bankininkystės e, sektorių ir nebeliks tokio susiskaldinimo finansinėme sektorė, tuomet mes galėsime atgavinti ekonomiką. Bankininkystės sąjunga yra turbūt esminis dalykas, kertinis akmuo siekiant atgavinti Europos ekonomiką. Kitas dalykas, žinoma, investicijos. Tai yra labiau prioritetinis klausimas nei lyginant prieš pusmetį. Ir šiuo metu mes tiesiog e, bandome įvertinti poveikį e, tų dokumentų paketo, kurie buvo priimti liep... birželio mėnesį. Dėl to Žano Klodo Junkerio, Junkerio iniciatyva 300 milijardų yra tas tikslas siekti investicijų, suteikti impulsą investicijoms. Ir naujos komisijos pasiūlymas e, įgyvendinti investicijų e, darbo atverkę yra tikrai labai savalaikis. Toliau, mokestinė politika ir lankstumas. Aš manau, jog mes turime naudoti lankstumą įgyvendinami stabilumo ir augimo paktą ir manau, kad tai yra įmanoma. Tačiau iš kitos pusės noriu pasakyti, jog lankstumas nereiškia, kad bet kas tiktų, bet kokios priemonės tiktų. Lankstumas reiškia, kad reikia siekti patobulimo struktūrinių reformų srityje. Tai reiškia struktūrinių reformų įgyventinimo skaitomybę įvairiose valstybėse narėse. Remiantis šiuo įvertinimu, Tai yra, koks yra struktūrinis deficitas, kaip, yra, kaip situacija yra gerinama, e, kokiu priemoniu įmesi šalis. Šia prasme gali panaudoti lankstumo priemonę komisija. Spalio lapkričio mėnesį turėsime surenkti konkrečias diskusijas, kai jau bus parengtas biudžeto projektas. Taigi lankstumas nereiškia, kad bet kokios priemonės tinka. Tokia mano nuomonė. Dėkuoju. Labai aišku, labai įdomus atsakymas. Dabar ECR, Notis Marijas. Blum, uh, kirė Dasenblum, Ventha. Pane Dasenblum. Na, negaliu pritarti tam, ką jūs minėjote. Nes jūs uh, kalbėjote apie gražią Europos Sąjungos uh, ekonominė situacija. Tuo tarpu bedarbių yra daugybė. Europa skursta vis daugiau ir tai yra tie dalykai, kurie paneigia jūsų teikinius. Graikija pasiskolino 214 milijardų eurų. Tai yra paskola, kurią reiks gražinti per 2,5 metų. Mes turėjome milijonus bedarbių, 53 procentų siekia nedarbas mūsų šalyje, daugybė tūkstančiai įmonių mūsų šalyje bankrutavo. Daug žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. BVP sumažėjo reikšmingai, valstybės skola siekia 125, nuo 125 iki 178 procentų, tai yra nebekontroliuojama. Ir tos paskolos taip pat tampa visiškai nesuderinamos su šalies egzistavimu. Taigi jūsų uh, politika žlugo. Tas perviršis, yra skirtas e, gražinti paskolų kapitalui, tam, kad Graikija pasiskolino. Visa tai veda į šalies skurdinimą. Tai sako Europos parlamentas, ne mano tai yra žodžiai. Savo sprendime kovo mėnesį Europos parlamentas pasakė būtent taip. Jums tenka didžiulė atsakomybė kaip Eurogrupiai. Nes jūs nubrėžėte trejeto politiką. Tas trejetas, trojka vadinamoji, taip pat yra atsakingas už tai, E, kad buvo pritaikyta tokia politika, kuri buvo nukreipta į pensijų ir darbo užmokesčio mažinimą. Mano klausimai būtų tokie, ar jūs kaip Eurogrupė ketinate atlyginti Graikijai už padarytą jai didžiulę žalą? Antra, koks yra Europos parlamento sprendimo poveikis? Aš kitą savaitę siūs, išsiųsiu kolegom šį laišką, kad uh, tas klausimas būtų toliau reg, e, nagrinėjimas. Galime sakyti, jog e, tas skolos klausimas turi būti sprendžiamas, būtina e, padengti banko obligacijas. 72 pranešimo punkte yra pasakyta, jog būtina spręsti skolos problemą. Ar jūs manote, kad Graikijos ekonomika augs 2014 metais. Jūs sakėt savo nuomonę šiuo klausimu, bet kuo jūs remetės, taip sakydamas? Dabar Paryžiuje renkasi susikimui su trejato atstovais Graikijos vyriausybė. Ar ten bus pasakyta, kad reikia dar atleisti žmonių iš darbo? Ar žmonės turės parduoti savo namus Ar vėl bus pasakyta, kad nebus jokio atleidimo nuo jokių mokesčių, kad žmonės e, nesulauks jokių lengvatų dėl šildymo, tuo tarpu, kai žiemai užvelgėkis. Ar tokia bus jūsų politika? Atsakymas. Galėčiau pasakyti štai ką. Mes esame ne kartą, dažnai, dažnai sakyčiau, kalbėjau apie Graikiją jūsų posėdžių metu ir nesutarimų jokių čia nėra, kai kalbam apie situacijos vertimą. Situacija iš tikrųjų labai rimta. Tai turi didžiulį poveikį e, Graikijos visuomenės ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Tas tiesa, apie tai esam kalbėję, skurdas auga, darbo vietų mažėja ir panašiai. Bet man atrodo, jūs painiote tai su egzistuojančiomis programomis. Aš manau, kad Graikijoje krizės priežastis juk sukėlė ne mūsų pasiūlyta programa, o anksčiau vykdyta šalies politika. Ir tiesiog mes kitaip analizuojam padėtį ir klausimas yra toks, kaipgi eiti pirmin, kaip išsisukti iš tos situacijos. Struktūriniai dalykai, kurie sustabdė e, Graikijos ekonomikos atsigavimą, buvo apsvarstyti ir be abejo lengvų sprendimų nėra. Jeigu norite pakeisti ekonomikos struktūrą, kad būtų efektyvesnė reikalingos investicijos reikalingi reikšmingi pasikeitimai. Mes žinom, kad lengvų sprendimų čia nėra, bet mes esam pasirengę dirbti toliau. Mes e, turim būti pasirengę, nes esame Eurogrupėje partneriai, turime būti pasirengę paremti Graikiją. Ta darėme, kai tai buvo būtina ir tą darysim ir toliau. E, dabar prasideda peržiūra padėties, susitikimas vyksta E, Paryžiuje. Tai yra penktoji peržiūra jau. Ir mes iš tikrųjų pažiūrėsime, kas yra būtina, kokia tolesnė parama yra reikalinga, e, kaip stebėsime padėti toliau. Mes su Graikija bendradarbiavome tarpdami augimo darbo atvarkę. Graikija rengia tą augimo darbo atvarkę, mes dalyvaujame tame darbe. Ir Mes siekime, kad atsirastų vėl investicijos, kurios padėtų Graikijos ekonomikai atsigauti. Daug kas buvo e, prarasta, žinoma, bet mes dirbame kartu su Graikijos vyriausybė, kad padėtis pasitaisytų. Ačiū. Kuravan Neuirhoizen kalbės Alde Fardu. E, e. Dėkuoju, gerbiamas Tais Blum. Malonu Jūs čia matyti, jau kitame vaidinė ir mes tikrai laukiame diskusijų su Jumis dėl eurozonos tolesnių veiksmų. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs ir toliau dirbsite šioje pozicijoje kiek ilgai, tačiau pirmas mano klausimas yra kiekybinis palengvinimas, easing palengvinimas skamba tarsi švelninanti priemonė, tačiau tai kelia man nerimą. Aš norėčiau jūsų nuomonės, kokia yra defliacijos rizika, turint galvoje kad jau dabar yra pakankamai didelė deflecija, taip pat yra kalbama apie mažesnės e, degalų kainas ir maisto kainas, kad jūs siekiama, koks yra jūsų vaidmuo šioje srityje ir Euros, Europos centrinio banko vaidmuo, kur prasideda toliau. Darbo rinkoje yra e, terminas flexicurity lankstumas ir saugumas. Tai yra pusiausvėra tarp šių dviejų dalykų. Labai daug diskusijų vyksta dėl e, lankstumo, stabilumo ir augimo pakte ir rekomendacijų skirtų valstybėms narėms. O norėčiau taip pat išgirsti jūsų nuomonę, ar jūs pritarėte ar ne, juk reikėtų daugiau diskusijų dėl saugumo e, klausimo, nes vis dar daug labai šalių netitinka stabilumo ir augimo pakto ir nesilaiko, neįgyvendina e, joms parengtų rekomendacijų. Ačiū. Ačiū. Malonu Jūs čia matyti. Tikrai mes labai glaudžiai bendradarbiaujame. E, nuo tų laikų, kai Niderlandų e, parlamente dirbo mūsų kolegė, taip Hagoje mes glaudžiai bendradarbiavome. Pirmas jūsų klausimas, kiek aš, ar aš liksiu savo dabartinėje pozicijoje ir kiek ilgam. Man malonu tokį klausimą, malonu girdėti. Mano kadencija baigėsi kitų metų Liepos mėnesį. Aš mielai dalinuosi šią informaciją. Aš esu tikrai pasiryžęs išbūti visą savo kadenciją. Tikrai nėra priežasčių anksčiau nutraukti darbą. Uh, Ir sprendimas, ar aš kandidatuosiu vėl, kol kas dar yra per ankstyvas, aš vėliau apie tai pagalvosiu. Ir dabar kalbėkime ne apie politikų darbus, o apie mūsų rinkėjų ir mūsų piliečių darbo vietas. Apie tai daugiau dabar pakalbėkime. QE e, easing terminas jums atrodo nerima keliantis žodis, bet tai yra E, tinkama priemonė, kuri užtikrina likvidumą rinkose. Ir klausimas yra, ar visos priemonės, kurias numatė Europos centrinis bankas, ar jau yra pradedamos įgyvendinti, ar jos pakankamos sprendžiant šį klausimą. Ir aš manau, kad tai turėtų įvertinti Europos centrinis bankas, nes aš man, tikiu to banko nepriklausomumu ir birželio paketui nebuvo skirta pakankamai dėmesio mūsų atliktoje analizėje. Ir dar reikėtų įvertinti tuos rezultatus tolimės, tolesnėme mūsų darbe. Ta pati galėčiau pasakyti apie infliacijos riziką ECB visuomet sukel... E, e, didžiausią dėmesį skiria e, vidutinio laikotarpio infliacijai ir mes manome, kad tai yra teisingas požiūris. Jūs kalbėjote apie flexicurity, lankstumą ir saugumą. Šis terminas dažniausiai naudojamas darbo rinkos reformuose, taip pat ir su paktu tai yra susijęs. Siejamas. Jūs klausėte, kodėl nekalbame apie saugumą, kalbame tik apie lankstumą. Uh, mes turime e, pabrėžti, jog stabilumo raugiamo pakto svarba yra didžiulė ir mes neturime jos mažinti, tą pabrėžė ir Mario Draghi. Tačiau aš manau, jog lankstumas buvo įtrauktas į programas dėl rimtų priežasčių. E, lankstumas turi atitinkti tam tikras sąlygas, jis yra leidžiamas tik esant tam tikrom aplinkybėm. Ir reikia pasakyti, kad jau buvo naudojamasi lankstumu. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte, kaip mes įgyvendinamą fiskalinę politiką ir taisyklės pastraisiais metais, galite matyti, jog nemažai e, šalių buvo skirta daugiau laiko, nustatant konkrečias sąlygas. Ir prieš tai mes turėjome tokį nominalų paketą parengti, o paskui numatyti lankstumą. Uh, skirti daugiau laiko ir aš pasakiau už tai, kad jeigu valstybėm narėm reikia daugiau laiko, vis, visuomet reikia suteikti to, lai, to laiko, tačiau taip pat turi būti parengtas konkretus priemonių paketas. Ir jeigu valstybės narėms yra leidžiama e, e, skirti daugiau laiko fiskaliniams tikslams e, pasiekti, būtina užtikrinti, kad tas laikas nebūtų švaistomas, kad jis būtų panaudojamas uh, siekiant pažangos e, fiskalinio deficito mažinime ir struktūrinių reformų gyvenime. Ačiū toliau, Guė. Tačiamėm. Abiedamas, ačiū, ponė pirmininkė. Aš atleiskite man už tokią ne visai diplomatišką, neparlamentinę kalbą. Tačiau jeigu peržvelgtume jūsų pranešimą, jūsų žodžiai reiškia taip, sėdi mėšlę, rimtai, bet uh, dirbkim toliau. Ir es, mes esam katalikai ir bažnyčioje, esam, girdim kalbant, kaip neva reikia aukotis ir tą daryti nuolatos, pasiekėm kokiu nors tikslu ar ne, kad neva žemėje gal ne viskas bus lengva, bet pa, į rojų patekę atlygį gausim už tai, ką žemėje iškentėjom. E, na, o tos ta istorija su to trejetu <clears throat> atrodo yra, atrodo yra panaši. E, sako, kad štai galiausiai kažkada busit atlyginti, jeigu iškentėsite trejato visus e, tuos primestus e, dalykus. Tai reiškia, kad Europoje mes baigiam prarasti dešimt metų. Jeigu peržvelgtume, kai dėšiau dar makroekonomikos mokykloje, aš savo studentams sakiau, jūs galite pasisakyti už taupimą griežtą, galite pasisakyti priešingai, bet kiekvienu atveju turite turėti duomenys ir jais remdamiesi patengti rimtus argumentus. Ir paaiškėjo, kad ir Amerika, ir Japonija, ir Švedija, ir Junktinė karalystė e, yra geriau begyvenantis už mus, o tuo tarpu BVP smunka eurozonoje, Italijoje recesija, Vokietijoje, mūsų ekonominėje galioje irgi dabar sunkumai patiriami. Ir naudojamosi fiskaliniais svertais. Ten nepasirinkta buvo visiškai taupimo priemonės šimtų procentų įgyvendinti. Ir tiesiog man dabar, kai žvelgiu į tai, kyla klausimas, tos e, rekomendacijos šalims yra tokios, sakyčiau, tylus reikalas, siekiama makroekonominių tikslų. E, tose rekomendacijose, tarp kitko, nieko nesakoma apie infliacijos tikslus o infliacijos tikslas yra toks 2 e, procentai arba šiek tiek mažiau, bet juk netitinkama e, to, to kriterijaus. Pranešime nieko nesakoma apie šią situaciją. Ir tai yra akivaizdus pažeidimas augimo ir stabilumo pakto eurozonoje. Vokietijos vyriausybė yra šiek tiek mažiau gal priklausoma nuo centrinio banko, tačiau kaip jūs galite vertinti e, sinchronizaciją tarp ponos Merkel ir pono Dragi, kad ir toliau būtų propaguojama griežto taupimo politika. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip žvelgtumėte į tai, kad Europos centrinis bankas galėtų vėl pradėti vertybinių popierių operacijas. Buvo sakoma, kad Galbūt tai leistų pagerinti skolinimąsi, tai pagelbėtų realiai ekonomikai. Ką Jūs manote apie tai? Atsakymas. Dėkoju. Jūsų klausimas apie, apie tą telefono skambutį. Aš negalėčiau nieko pakomentuoti, nes aš nežinau nieko apie tai. Europos centrinis bankas yra labai stiprus bankas, labai svarbus bankas visai eurozonai padėjęs išgyventi šitą krizę. Yra visa eilė priemonių, kurios buvo panaudotos ir tos priemonės yra geros. Ir jos bus dar reikalingesnės artimiausiais mėnesiais. Vyksta diskusija dėl to, ar jau tos priemonės yra išsemtos, ar jos visiškai panaudotos, ar ne. Aš kol kas taip pat nesusitikinęs, kad jos nėra e, nebereikalingos. Tačiau manau, kad e, Centrinis bankas dar turi šį veitą patikslinti. Vyksta stebėsena ir jūs sakote, kad vis, daug kas gyvena geriau negu Europos Sąjunga. Nesutinku su tuo mes turime tvirtą monetarinę politiką, mums tai padėjo išvengti daugybės rizikų, ir kurios, e, kurių nepamatėm praktikoje būtent dėl to, kad buvo taikomos reikiamos priemonės. Nes ta rizika galėtų būti, pavyzdžiui, kylanti dėl monetarinės politikos vykdomos Junktinėse Amerikos valstijose, tai turi įtakos ir mums. Ir naujoms ekonomikoms ypatingai tai galėtų kartais būti tas dalykas, su kuriuo susitvarkoma sunkiai visko tikėtis iš monetarinės politikos e, be abejo nereikia, bet aš manau, kad Europos centrinis bankas naudojasi tinkamai savo turimais įgaliojimais. Man atrodo, kad Europoje yra tokių šalių, kurios e, turi daugiau fiskalinės laisvės, erdvės. Ir čia aš galvoju apie e, privačias investicijas kai kuriuose šalyse. Jų galėtų būti daugiau. Būtų galima investuoti į infrastruktūrą arba kitur. Kai kuriuose šalyse, manyčiau, dar yra erdvės situacijos gerinimui ir mes e, tuomet e, galėtų, e, tuomet galėtų atsirasti daugiau pagalbos paklausos kūrimui, sektorių atskirų konkurencingumo didinimas. Be abejo, yra svarbus dalykas ir čia turime dirbti, turėdami labai aiškius tikslus. Tačiau viešosios investicijos ir valstybinės investicijos yra labai svarbus dalykas e, siekiant pagerinti situaciją kai kuriuose ekonomikos rytise. Dėkoju, pirmininkas, ačiū. Jau laiką ėmėmės naudoti labai lankščiai, bet turime laikytis taisyklių, nes kitaip negalės pasisakyti visi kolegos. Tad dar kartą raginu kolegas neklausti tris minutės ar tris su pusė, ar bent sutilpti į tie, kad mūsų svečias galėtų spėti atsakyti per tą penkių minučių laiką išklausyti klausimą ir atsakyti. Nes priešingų atveju, kaip jau sakiau, ne visi galės užduoti klausimus. Kitas kalbėtojas yra Filip e, Lamberts. Taip, aš pastebėjau. Norėčiau, kad būt, laikytumėmės sąžininko taisyklių. Gerbiamas Daisemblum, kam reikia konservatorių ar rinkos liberalų? Tai, ką jūs sakėte, galiu pasakyti ponas Dagintos ar bet kas kitas. Aš norėjau šiek tiek pakalbėti apie įvairius, įvairių poveikį, kurį duoda tam tikros reformos. Uh, 25 procentai žmonių, kurie yra ties skurdo riba arba socialinės atskirties riba, štai tokie rezultatai yra tų struktūrinių e, reformų rezultatai. Štai kokie tie rezultatai. O ekonomikos augimas, kokie čia rezultatai? Jeigu jūs esate atsakingas politikos kuriejas, ar jūs turite kokius nors netidėliotinos padėties e, planus? Kaip jūs e, galite kalbėti apie, tarkime, ekologinę pėdsako e, mažinimą, bet jums galbūt tai nėra svarbu. Kalbate, kad per nelik daug yra jau mokesčių, bet gal jūs kažką kitą dar norite apmokestis, jūs kalbate apie e, išlaidų mažinimo viešajame sektoriuje. E, Parlamentas dirbo nagrinėdamas trejeto e, parengtus dokumentus ir aš manau, kad jūs pradės, pradėsite formalų e, tyrimą, formalų užklausimą dėl trojkos darbo rengiant programas ateityje. Atsakymas. Dėkoju. Jūs sakote, kad struktūrinės reformos padidino skurdą. Tai įdomi pastaba. Bet iš tiesų tai aš nesuprantu, ką jūs norite to pasakyti ir man tikrai sunku atsakyti jūsų klausimą. Aš manau taip, Aš dabar kalbu kaip Niderlandų ministras, mes labai daug reformų jau gyvendinome ir toliau gyvendiname ir iš tiesų ekonomikos augimas prasidėjo, o kai žiūri tokia šalis kaip Ispanija arba Airija, labai griežtų priemonių buvo imtasi reformų, pavyzdžiui, darbo rinkos reformų ir ekonomikos augimas vėl atsigavo. Panašu, kad šios krizės analizėje mes esame linkę kaltinti uh, tas politinės priemonės, kurių buvo imtas visai neseniai dėl tam tikrų labai rimtų struktūrinių problemų, kurias turime išspręsti mūsų e, ekonomikoje. Ir jeigu mes norime, mes neturime užstrikti, jeigu norime, kad jaunimas gautų e, naujų galimybių darbo rinkoje, mes turime atverti tas darbo rinkas, turime suteikti galimybės įsidarbinti jaunimui, turime juos geriau parengti darbui, kad jie turėtų daugiau galimybių įsigyti profesijas ir visą tai reikalauja reformų. Aš nemanau, kad yra galimybė tiesiog sutikti su labai žemu augimo lygiu ir žemu konkurencingumu ir, ir tikėtis, kad ekonomikos augimas vėl padidės. Aš tiesiog jums noriu pasakyti tą, kuo aš tikiu ir kuo netikiu. Aš manau ir tikiu, kad mums reikia tinkamo politikos krypčių derinio ir jas gyvendinant turime koreguoti pagal aplinkybės. Uh, investicijų darbo atvarkėje yra labai svarbus klausimas, kaip užtikrinti viešasias ir privačias investicijas aukštesnių lygių. Taip pat užtikrinti stabilumo rogimo pakto gyvenimą reikia pasinaudoti pinigų politikos galimybėmis e, labai protingai ir atsargiai gaunant bankų e, pritarimą. Tačiau aš bent jau negaliu sakyti mūsų rinkėjams, kad taip, kaip, kad nieko nedarysime, jeigu viskas liks kaip dabar ir mes tik tai toliau leisime pinigus, tai mes nieko nepa, nepasieksime. Aš dar turiu keletą, e, keletą sekundžių. Jūs sakėte, kad e, konkurencingumas yra nepakankamas ir kalbėjote apie skurdu, skurdą ir struktūrinės reformas. Jūs kalbate veidmainiškai, jūs turite uh, pamatyti, kas vyksta gatvėse Ispanijos kitų šalių. Aš tai padariau, aš vykau tą šalis ir, aš, ir toliau tai darysiu, lankysiuos tose šalise, jūs, tačiau jūs turite suprasti, kad sprendžiant konkurencingo klausimą, tai neprieštarauja skurdo problemų ir socialinės atskirties problemų sprendimui. Mano manimų konkurencinga Europa yra pagrindas darbo vietų kūrimo ir užimtumo didinimui Europoje. Ir aš čia tikrai nematau jokių prieštaravimų ir nekuriu tų prieštaravimų. Ačiū FTT Stefan Mol. Labas rytas, dėkoju už labai informatyvų pranešimą. Tikrai yra malonu girdėti, kad mes kalbame apie skaudžiausias problemas Europoje, kurias reikia spręsti. Taip, mes praradome tam tikrą pagreitį, ypač didžiausiose ekonomikos šalise, ypač visų pirma, e, Vokietija mažiau efektyvi tapo prekybos rytyje. Jūs e, kalties, e, kaltį išvelgiate Ukrainos problemoje. Tačiau aš kiek, kiek remdamasi savo ekonominėmis žiniomis negalėčiau pasakyti, kad taip greitai tokie rezultatai galėtų būti neigiami. Kodėl eurozona patiria nuosmidį. Visų pirma, yra anglosaksiškos finansinės institucijos, kuris elgesi ne visada tinkamai. Ir dabar dar yra ir Ukrainos, ir Rusijos problema. Politikos kryptis, apie kurias mes kalbame, nėra dabar neseniai priimtos politikos kryptis, tai yra žymiai senesnės politikos kryptis. Mes turime nagrinėti struktūrinės problemas E, pagrindinėse mūsų institucijose. Antras dalykas. Italijos finansų ministras neseniai aptarė faktą, kad užtruko mažiausiai trejus metus, kol pavyko e, pagerinti ekonominę padėtį. Ką jūs siūlote? Ar jūsų politikos pokyčiai pagerins žmonių gyvenimą dabar? Toliau eurozonos ECB tikslas yra 2 procentai, o dabartinis yra 0,6 procentai ir 18 e, mėnesių tai ištrunka ir man netrodo, skaitant jūsų ataskaitą ar bet kokios kitų, kitos finansinės institucijos ataskaitas, kad situacija pagerės trumpuoju laikotarpiu. Viskas yra prognozuojama tik tai ilguoju laikotarpiu tai tikrai ne, nesuteikia pasitikėjimo žmonėms. Taip pat jūs sakote, jog egzistuoja labai džiulis mokesčių skirtumas ir mokesčių našta e, Europos piliečiams. Tačiau kokia yra praktika mokesčių surinkimo institucijose, tai skamba kaip tam tikras įspėjimas. Vakar mes balsavome už e, mokesčių institucijų, institucijų paramą uh, O ar jūsų komentaruose atsispindi tokia nuomonė, jog ES turėtų, turėtų kontroliuoti vis, e, e, visus mokesčius ES lygių? Ačiū. Thanks a lot. Um... Dėkuoju keletą dalykų pasakysiu. Pirmiausia, dėl situacijos Ukrainoje. Manau, turite suvokti, kad visų pirma, Ukrainos situacija tikrai neiškilo vakar ar praėjusią savaitę. Ta situacija prasidėjo nuo Krymo krizės ir ta, padė, ta padėtis yra svarstoma mūsų darbo tvarkė jau kuris laikas ir situacija tik tai blogėja. Ir tai, žinoma, yra susiję su įmonių pasitikėjimu, įmonių, kurios investuoja, taip pat ir vartotojų pasitikėjimu. Ir tai turi tiesioginį poveikį mūsų ekonomikai. Tai yra taip pat realus poveikis įmonėms, kurios užsiema verslų Rusijoje ir Ukrainoje. Ir tos įmonės taip pat nusipelno mūsų paramos. Kitas jūsų klausimas yra apie tai, kad reformos užtrunka tam tikrą laiką. Taip, tai yra tiesa. Ne visos reformos tam tikrus. Uh, reformos mokesčių e, srityje, mokesčių reformų derinimo srityje, kai kurios, gali, kai kurios reformos gali labai greitai būti gyvendytos, kitos užtrunka ilgiau. Pavyzdžiui, būsto e, rinkos reformos tai tikrai reikalauja daugiau laiko. Ta pati būtų galima pasakyti apie darbo rinkos reformos. Dėl to aš manau, jog svarbu, kad mes įvertintume struktūrinio deficito tikslus ir kalbėtume apie ilgalaikį biudžeto pagerinimą, patobulinimą ir taip pat įvertinti ilgalaikės e, reformas, nes tikrai reformų gyvenimas užtrunka tam tikrą laiką. Taip pat reikia vertinti dviejų dokumentų paketą ir šešių dokumentų paketą. Čia jūsų parlamentas taip pat nuveikė ir nu, turi nuveikti labai svarbų darbą. Taip pat jums kelia susirūpinimą mūsų darbas mokesčių politikos rytyje, Eurogrupos nuveiktas darbas. Neturėtumėt e, rūpintis Manau, kad labai svarbu išanalizuoti ekonomikos e, privalumus ir trūkumus eurozonoje, įvertinti mokesčių klausimus. Svarbiausias klausimas, e, e, lyginant su EBPO, mes Europoje tikrai pernelik aukštai apmokestinimą dar, darbo jėgą. Ispanijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose, kitose valstybėse narėse imamasi politikos iniciatyvų šio klausimu ir aš manau labai svarbu tai aptarti, aptarti skubos e, svarbą, kaip tai daryti, ko nedaryti ir jeigu mokesčių tą spaudimą perkelsime į kitas sritis, kaip tai padaryti, kad tai kuo mažiau turėtų, kuo mažesnį žalingą poveikį ekonomikoje. Dėl ES, e- kad ES turėtų perimti mokesčių politiką, ne, aš čia turi, kalbu apie mokesčių politikos koordinavimą. Ir manau, jūs pritarsite, kad Europoje mums reikia daugiau kalbėti apie mokesčių politikos koordinavimą. Pavyzdžiui, mokesčių vengimas ir taip toliau. Bazės erozija, mokestinės bazės erozija, pelno perkelimas, tai yra labai svarbu ir mes turime numatyti tokią strategiją, kuri sustiprintų ekonomijos pagrindą. Dėkoju. Neprisijungusių narių e, frakcijos atstovas Bernamūnų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip Eurozonos finansų ministro atstovui norėčiau Jums e, pateikti vieną klausimą. Man kelia nerima ES ir vyriausybė nesugebėjimas skatinti ekonomiką ir užimtumą. Esminis klausimas yra toks. 92 metais referendumą dėl Maastrichto sutarties e, metu Prancūzijos vadovai ir kitų valstybių vadovai pažadėjo, jog Europa klestės ir bus e, labai aukšto lygio užimtumas. Po 20 metų visi rodikliai yra neigiami, nedarbas e, palėtė visų amžiaus kategorijų darbuotojus ir nedeflecija dabar vyksta, kaip dažnai sakome, bet Tai yra atvirkščiai. Mūsų konkurencingumas yra žemas, atlyginimai nuvertėja, prekybos balansas visų valstybių skyrus Vokietija yra neigiamas, žmonės skursta, mokesčiai didėja, imigracija didėja, mūsų piliečiams taikomos griežtos, griežtos ekonominės priemonės. Tuo tarpu e, Finansų sektoriuje visi rodikliai yra teigiami, bankų sektoriuje viskas e, vystosi aukštyn. Infliacija yra istoriškai žema, akcijų e, vertė didėja biržoje, tačiau visą tai daroma gyventojų sąskaita. Matant tokią situaciją, turime konstatuoti, kad e, trojkos ultraliberali politika, kuria siekiama viską suvienodinti ES ir biudžetus, ir ateityje pensijų sistemas ir visa kita, tai turint tai galvoje, ar jūs manote, kad tai geriausias modelis mūsų piliečiams? Aš pasisakyčiau asmeniškai už ekonominio patriotizmo modelį. Galbūt e, piliečiai imsis priemonių, jeigu padėtis nesikeis, tačiau jinai turi keisti demokratinį būdu. Said, Na, su daugeliu dalykų nesutikčiau, ką jūs sakėte. Ir aš susitelksiu prie jūsų klausimų, detalių nevardinsiu, nes tai, ką aš jau minėjau kai ką savo ankstesniam pasisakymę. Uh, ar privatizavimas yra geras dalykas. Tai nėra jokios programos esminis elementas. Kai kuriuose programuose taip yra to privatizavimo numatyta, kai kada tai padeda sumažinti valstybių skolas. Tačiau to lygis nėra labai didelis. Ir iš tikrųjų skaičiai čia nėra labai įspūdingi. Daugelį šalių E, skolinimų lygis buvo neprimtinas ir teko prisimti tų priimti iš privatizacijos sprendimų, nes tai padėjo išspręsti kai kurias problemas. Tačiau tai nėra, kaip jau sakiau, esminis problemų sprendimas. Trejetas laikosi teisingo požiūrio. Turim suprasti štai ką, nes trejetas nenusprendžia pats vienas dėl savo programų ar strategijų, sprendžia visa Europos eurozona. E, šalių atstovai diskutuoja, priima sprendimus, diskutuoja visų šalių ministrai dėl programų prieimimo. Tad mintis, kad neva štai trejetas, ta trojka yra kažkokia nepriklausoma e, struktūra, kuri paskui bando visus tramdyti, taip nėra, nes jeigu kritikuojate trojką, turite kritikuoti visą Eurogrupę, nes jų programas perengėme mes. Ir manau, kad tos programos pasirodė kai kuriais atvejais pasirodė esančios efektyvios, kadangi kai kuriuom šalims pavyko išvengti bankroto. Tačiau kita vertus, e, kiti padariniai tų programų gali būti tikrai sunkus. Ar galėjome daryti kitaip? Gal, bet jeigu šalis, šalis jau yra prie bankrotos lenkščio, ar laikas tada kažką išradinėti? E, Šalise kai kur reikia padaryti skubius struktūrinius pertvarkymus. Kitos šalis e, sėkmingai susitvarkė su padėtimi įgyvendinusios e, šios rekomendacijas. Be abejo, žmonėms gyvenimas gerėja sunkiai, bet matome, kad didėja tų šalių ekonomikos augimas, kad e, jos atsigauna, kad atsiranda daugiau darbo vietų. Ir aš manau, kad visą tai yra sėkminga. Ar turime sustabdyti savo pastangas ir jų nebedėti, ar aš taip manau, e, ko gero taip nemanau, tik tiesiog manau, kad turime laikytis teisingos pusiausvėros įgyvendinantis tuos sprendimus. Kai dėl e, balanso prekybos, e, be abejo, čia irgi problemų yra, tačiau turime spręsti šią problemą, kad ir pasiteikdami privačias ir viešas investicijas, vėlgi laikytis teisingo balanso. Ir, kaip jau sakiau, be abejo, visiems reikia kartu konsultuotis ir priimti tolesnius sprendimus. Pirmininkas, ačiū. Dabar baigėme pirmą klausimų raundą, klausė frakcijų atstovai, dabar klaus mūsų komiteto nariai individualiai. Kadangi vėluojame ir laiko trūksta, pakeisime šiek tiek mūsų e, diskusijų struktūrą. E, grupuosime klausimus po tris, kiekvienam klausimui minutę, kad galėtume sutilpti mums skirtą e, posėdžio laiką. Turime užbaigti 10.30. Uh, Suteiksiu žodį Pablo Tatsagibin, po to e, Pervanšė Beres, po to Danutai Hubner. Dėkui, ponė pirmininkė. Čia mes esame šiame komitete pripratę prie labai griežtos trausmės vykstant tokiems klausimams. Tačiau šiandien e, tos drausmės e, nebuvo. Aš manau, kad turime nuo pat pradžios siekti, nuo pat posėdžio pradžios įtvirtinti geresnę drausmę. Na, keletų sekundžių tai yra klausimas, tik tai reikalas tas, kad suprantu, kad tiesiog turime per nelik ilgą kalbėtojų sąrašą, dabar problemą išsprendėme, turime padaryti pakeitimus ir stengsime suteikti žodį visiems, e, kas e, jo prašo. Ekon komandos vardu turiu atsiprašyti, tačiau manau, kad dėl tų kelių sekundžių problemos neturėtume daryti. Tačiau nebe praraskime laiko toliau. Pablo Cepavilegan. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju e, svečiui už šį keitimąsi nuomonėmis. Aš pritariu jums. Ekonomik, e, Europos ekonominė padėtis yra labai pažeidžiama ir mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad e, tas pažeidžiamumas nevirstų paralyžium. Ir aš pritariu Jums, kad e, reikia įvairių politinių priemonių. Jūs sakėte, kad biudžeto politika leidžia tikėtis, jog kai kurios valstybės turės pakankamai veiksmų laisvės e, gerinamas padėtį. Mes taip pat pritarėme e, ekonominių reformų būtinybei. Ar jūs manote, kad mes turėtume kai kuriuose valstybėse būti ambicingesni reformų srityje? Jūs taip pat minėjote centrinį, Europos centrinį banką. Ir aš jums pritariu, kad e, šis bankas nėra atsakingas dėl mm, ekonominių problemų. Tos priemonės, kurių buvo imtasi birželio mėnesį, dar nedavė rezultatų, tačiau pasak e, ponas Dragi mm, pasisakė nesenai įvairiais klausimais ir dar neaišku, kaip e, tai, kas buvo minėta jo pasisakymę pasireikš konkrečiai, ko jūs laukiate iš Junkerio investicijų plano, ko tikitės iš Europos komisijos pirmininko paskelbto plano ir kuriuose sektoriuose turėtų būti atliekamos tos investicijos. Ir paskutinis klausimas – euras. Euras dabar yra stiprus, ar tai daro įtaką e, Europos ekonomikai? Ar, jos, ar jaučiama ta įtaka? Servanš Beres. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs jau komentavote Mario Draghi pasisakymą. E, jo pasakytose mintyse buvo labai svarbus dalykas. E, buvo sakoma, kad centrinis bankas užsijima uh, atlyginimais ir dabar interpretuojama, kad e, užsima taip pat e, nedarbo problemomis, kur, kurios yra labai rimtos problemos ir ypač eurozonoje. Aišku, yra kolektyvinės atsakomybės dėl nedarbo. Yra tam tikrų ekonominių, ekonominių duomenų, kuriais remiantis e, pateikiamos bendros ir specifinės rekomendacijos. Ir tai yra labai svarbus aspektas taip pat ir e, apibrėžiant kiekvienos valstybės metinį saldo. Mes matome, jog infliacija dabar yra labai smarkiai sumažėjus ir nebuvo tam pasiruošta, nes nedarbas yra labai aukšto lygio, o ekonomikos augimas mažesnis negu tikėtasi. Ar mes vis dėlto nepakankamai reaguojam į susidariusią padėtį ir nepakankamai dedam pastangų, kad vykdytume skausmingas struktūrinės reformas, ar vis dėlto turime e, būti lankstesni ir suprasdami situaciją gyvendinti daugiau lankstumo priemonės. Ačiū per mauš. Danuta Hupner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu trumpą komentarą ir daug klausimus. Komentaras būtų toks jei pažvelgtumėte į defliacijos riziką pasaraisiais metais, pasirodo, kad tai nėra nacionalinis reiškinys, bet defliacijos rizika tampa eurozonos kaip visos e, rizika ir realybė. Tai reiškia, kad būtina e, kovoti prieš tą riziką. Nacionalinės vyriausybės dažnai nėra pajėgios vienos su tą riziką kovoti. Tai turėtų būti priemonės makroekonominės politikos, kuris būtų taikomos eurozonos lygmenių. Mano klausimas būtų toks. Neseniai kai kurie ekspertai, kurie sakė, jog defliacija eurozonoje e, yra didelė, ar yra kokios nors uh, ne kokios nors e, aplinkybės, kurios skatino tą defliacijos atsiradimą. Gal buvo kažkokių problemų susijusių su augimo ir stabilumo pakto gyvendinimu, dėl to kilo ta defliacijos rizika. E, kaip reikėtų suprasti lankstumą? Gal valstybės narė šiame kontekste vykdo kažkokį spaudimą? Ir kokius sprendimus renkasi eurozona? susijusių su, su šiuo iššūkiu. Nacionalinių sprendimų koordinavimas turėtų vykti to, tos problemos, ar jis vyksta. Tai yra jūsų atsakomybės ir kompetencijos rytis. Ar reikia numatyti kažkokias nacionalinės naujas taisyklės ES lygmenių makropoli... įvairių makroekonominių politikų srityje? Ar reikėtų pradėti dėkti tas naujas institucinės taisyklės, gal sukurti naujas institucijas? Kokios būtų svarbiausios kryptis, mano klausimas. Dėkoju, sako pirmininkas. Žodis atsakymui. Pabandysiu atsakyti tuos klausimus. Pana Zalba Vinigė, ačiū už klausimą. Na taip, galima iš išsakyti tam tikros kritikos, kur valstybių atžvilgių dėl valstybių gyvenintų reformų buvo galima nuveikti daugiau. Yra kai kurių šalių, kurios pasistumėjo į priekį visai neblogai, tačiau kitos netaip aktyviai reagavo. Italija, Prancūzija, pavyzdžiui, turėjo ambicingus reformų tikslus ir nauja vyriausybė Paryžioje patvirtino tuos pačius tikslus ir tai teikia optimizmo. Tačiau kai kurie struktūriniai dalykai turi būti valstybės narėse iš tikrųjų išspręsti. Sakote, kad ponas Dragi nesuteikia jokios vilties. Aš taip nemanau. Aš manau, kad jis kalba e, apie tokius dalykus, kuriuos jau yra nekartą sakęs. Nelaukite visko e, iš monetarinės politikos. E, darykit viską, ką galite, kad e, auktų investicijos, kur įmanoma viešos, kur įmanoma privačios, koordinuokite pastangas ES lygmenių ir tai turėtų būti vienas iš svarbiausių dalykų. Dar vienas svarbus dalykas. Tiek monetarinė, tiek biudžetinės rytis turi būti tinkamai koordinuojamos tarpusavį, kad dėl investicijų plano kurį parengė ponas Junkeris. Aš manau, kad uh, Konkrečius pasiūlymus ponas komisaras netrukus pateiks. Tačiau kol kas yra žvelgiama į europinių fondų pusę ir aiškinamasi, kaip geriausiai juos panaudoti. Aš tikiuosi, kad bus parengtas planas, to užsiims ir finansinės institucijos, kurias turime, ir Europos investicijų bankas ir kitos. Turime pasinaudoti institucijomis ir priemonėmis, kurias turime E, tinkamiausių būdų, kad būtų galima investicijų planą įgyvendinti. Be abejo, pastaraisiais metais, pastarosiomis savaitėmis e, makroekonominių problemų neišvengta ilgalaikių ir, ir, ir, trupa, ir trumpalaikių laikotarpių. Eksportas mažėjo, konkurencingumas taip pat. Ir čia be abejo reikia imtis tokių sprendimų, kurie galėtų būti naudingi. Pone Bereš klausė, e, sakydama, kad ji negali užmerkti akių žvelgdama į realybę. Na, ne vienas iš mūsų to nedarome. Tiesiog e, mes stengiamės laikytis optimistinio požiūrio, turime suprasti, kad e, labiausiai yra nukentėjusios dažnai didesnės šalis, tačiau problemos palėtė mūsų visus. Ir dabar ekonomika auga netai greitai, kaip norėtume, be abejo. Kaip investicijų darbo tvarkė, kaip monetarinė politika, kur jau sakiau, birželio mėnesio paketas valdytojų tarybos turi būti gyvendintas ir taip toliau. Buvo priimti sprendimai dėl to. Turime naudotis lankstumu, tačiau tai neturi būti palikta savieigai valstybės naudojasi jos iki šiol per nelik dažnai žodžių lankstumas ir dėl to problemos ir prasidėjo. Poniai Hubner, norėčiau pasakyti štai ką. Jūs kalbėjote apie defliacijos riziką eurozoną, jūs e, sakote teisingai, tai tampa eurozonos problema. Ne, kol kas negalėčiau pasakyti, kad to problema yra nevaldoma, bet nedidelė infliacija būtų geriau, ko gero, negu defliacija. Ir kaip jau sakiau, mes turime visi atsakomybę eurozonoje dirbti prie šios problemos sprendimo. Išimtinės aplinkybės yra iš tikrųjų įdomus klausimas. Jis taip pat bus ant mūsų darbo stalo, kai aptarsime biudžeto projektus, kalbėsime ir apie tai. Jeigu infliacija labai nedidelė, Ar galima sakyti, kad galime remtis e, tomis išskirtinėmis aplinkybėmis ir ar galime leisti nukrypti nuo komisijos pateiktų e, vertinimų šaliai. Nežinau, ar galima žemą infliaciją apibūtinti būtent taip. Čia savo nuomonę turės dar pareikšti Europos komisija, apie tai dar kalbėsime Eurogrupėje. Pirmininkas, ačiū. Kolega Fernandės, prašau. Buenos días. Eh, bienvenido. Dėkuoju. Sve, sveikinu Eurogrupės pirmininką. Dėkuoju už komentarus. Europos semestro vertinimas nėra labai pozityvus. Norėčiau jūsų nuomonės apie tai. Dabartinis Europos semestras yra susikoncentravęs išimtinai tokiais aspektais, kurie pasireiškia biudžeto perviršio vertinimu nacionaliniu lygmeniu. Taip pat ir fiskalinį perviršį e, vertinant. Ir kuomet tas vertinimas nebūna visiškai tei, tinkamai atliktas, tai turi pasiekmių ir kitiems partneriams. Tas semestras mano nuomonė dėl to nėra pakankamai veiksmingas ir trūksta normalios diskusijos apie konkrečias struktūrinės reformas eurozonoje. Diskusijos apie vidaus rinkos tolesnį e, įgyvendinimą, taip pat apie struktūrinius aspektus. Mes taip pat pageidautume Europos komisijos bendro požiūrio dėl šitų e, dalykų. Aišku, įgaliojimų perkelimas būtų vienintelis sprendimas užtikrinant e, e suverenitetą valstybių, kad piliečiai būtų suvereniteto e, subjektai tikri. Ar jūs e, manote, kad krizę galima išspręsti vien tik tai nacionalinėmis reformomis? Ir ar monetarnės priemonės padės atgaivinti ekonomiką? Aš manau, kad reikia paneuropinės ekonomikos augimo politikos. Ir tos valstybės, kurios turi daugiau veiksmų laisvės biudžeto požiūrių, turėtų taip pat veikti em, aktyviau. Werner Langen. Dėkuoju. Norėčiau pas, pasveikinti jūs e, pateikus puikių argumentų šiandienyje diskusijoje. Kaip jūs įsivaizduojate pinigų politikos evoliuciją? Ponas Dragi nepasakė iš principo nieko naujo šito klausimu. Pinigų politika, aišku, yra pakankamai slidus sektorius ir kol kas mes pernelyg gerai nežinome, kokia ateitis mūsų laukia. Komentaruose buvo paminėtos struktūrinės reformos, kai kurie kiti aspektai. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie galimą e, kurso pasikeitimą. Lietuva yra 19 eurozonos nari, septynios valstybės turi e, išim, išimčių e, pinigų srityje. Kaip, ką Jūs manote apie būsimus prisijungimus prie eurozonos? Ir kitas klausimas dėl fiskalinio koordinavimo. Kaip euro grupės pirmininkas ir Niderlandų finansų ministras. Ar jūs e, pasirengęs komentuoti Irish Dutch paketą, e, Airijos Niderlandų paketą? Apie e, pernelik didelius e, lyg didelius mokesčius e, Airijoje ir mokesčių nebuvimą Niderlanduose. Ar jūs esat pasirengę? Investicijos e, ir privačios ir viešojo sektoriaus yra mažiausios Europoje, tačiau reikia skatinti jas. Aš norėčiau jūsų paklausti dėl e, vieno labiau techninio aspekto. Aš manau, kad e, e, vieš, viešųjų administracijų apskaitai turi būti taikomi nauji reikalavimai. Ką Jūs apie tai manote? Man atrodo, kad dabartinis e, metodas neatsižvelgia į tam tikrus aspektus ir dėl to iškyla tam tikrų problemų investicijoms. Pavyzdžiui, Belgijoje 50 procentų investicijų išlaidų. Penkiasdešimt procentų išleidžia investicijoms, o įsiskolinimas sudaro 5 procentus valstybiniam sektoriui. Tačiau šiandien yra nebeskiriam, nebeskiriamas įsiskolinimas investicijoms ir, ir kitos, e, kitas įsiskolinimas. E, Taip pat e, vertinimo kriterijai viešajame sektoriuje nėra pakankamai veiksmingi. Yra ekonominis paktas ir nepaisant to, kad e, e, investicijos tam tikrais atvejais būna pakankamai rentabilios, vis dėlto dabartinė sistema veda į didelį įsiskolinimą Ir tai, mano nuomonė, nėra logiškas e, dalykas. Ar yra. Siekiant, ar siekiant ekonomikos e, e, augimo gali būti pakoreguotos priežiūros kai kurios taisyklės, kalbant apie pono Dragį, E, pasisakymus aš supratau, kad e, stabilumo paktas e, turi būti gyvenimas, jo turi būti laikomasi, tačiau biudžetinė drausmė taip pat turi būti vienas iš labai svarbių aspektų. Ir kaip jūs numatote toliau gyvendinti investicijų planą, jeigu iškyla problemų su išlaidomis ir įsiskolinimu? Ačiū. Žodis Eurogrupės pirmininkui. Ponas Alvaros kalbėjo apie savo bejonės, ar vien nacionalinės reformos sugražins mums ekonomikos augimą. Atsakymas – ne. Neturėtų būti vien nacionalinės reformos, taip pat neturėtų būti ir vien pinigų politika. Pinigų politikos reformų. Taip pat atsakysiu pono Langeno klausimui apie pinigų politiką. Jau mes įtraukėme pinigų politiką į daugelį naujų direktyvų, išplėtėme galimybės ta, e, tokiu būdu, kaip nebuvo daryta anksčiau. Tai ir jungtinėje karalystėje, ir kitose neurozono šalise yra taikytina. Ir čia aš norėčiau dar kartą pasakyti ir visiškai pridačiau Mario Dragi, kad vien iš pinigų politikos negalime laukti rezultatų nes tai sukeltų nemažai pavojų, kurių mes nenorėtume. Taigi reikia derinio tarp nacionalinės atsakomybės, nacionalinių reformų, koordinavimo reformų, kurios būtų naudingaus visoms valstybėms narėms ir mes tos klausimus sprendžiame Eurogrupėje. Ir reikia labai protingos fiskalinės politikos, kuri leistų sugražinti ekonomikos augimą. Taip pat reikia pas, pasinaudoti e, lankstumu tam tikrose ribose ir būtent šiais klausimais mes turime ir dirbti kartu su naujos sudėties komisija. Komisija sakė, kad jinai toliau renks planus pritraukti investicijoms, kurios yra ypatingai svarbios ekonomikos atgavinimui. Ir paskutinis klausimas, ar reikėtų nuolatinio pirmininko? Aš manau, kad reikėtų surinkti diskusijas ir aš esu nusteikęs atvirai. Galbūt reikėtų netrukus rengti diskusijas apie eurozonos valdymą ir taip pat e, aptarti, kokie yra mūsų siekiai šioje srityje, kokiuose srityse mes norime perduoti įgaliojimus Briuseliui, kokiuose srityse ir kokiu mastu tos įgaliojimus perduoti. Ir tos diskusijos pabaigoje galėtume aptarti, ką tai reikštų mūsų institucijos. Aš nemanau, kad reikėtų viską apversti aukčinkuojam ir pirmiausia kalbėti, ar reikėtų nuolatinio pirmininko, daug darbuotojų ir taip toliau pirmiausia reikėtų kalbėti apie vaidmenį to nuolatinio pirmininko, ką tai reikštų atsakomybės e, prasme tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu. Taigi surenkime tokias diskusijas, tačiau tinkama tvarka, tinkamu eiliškumu, pirmiausia apie atsakomybę ir politinę kompetenciją kalbėkime ir tik po to kalbėkime apie naujų institucijų kūrimą. Mano manimu, toks eiliškumas yra teisingas. Pono Langen klausimas dėl politinės, dėl, dėl pinigų politikos jau mes buvome pakankamai inovatoriški, ateities, ateitie esama galimybė prisijungti prie euro zonos, nemažai valstybių narių jau prisijungė prie euro zonos. Netgi tuo laikotarpiu, kai kalbėjome apie euro krizę ir tos valstybės narės įrodė, kad jos yra labai ryštingai nusiteikusios būti eurozonos nare, užtikrinti stabilumą, finansinį, ekonominį, politinį stabilumą. Mm ir tos valstybės narės, ypač e, Baltijos šalės, pirmas apie jas čia kalbu, aš pritariu jų įsitikinimui, jog reikia užtikrinti politinį ekonominį stabilumą ir čia yra labai svarbu e, būti eurozonos dalimi. Ir aš tikrai sveikinu tokį požiūrį teisinių tekstų vengimas, mano mėgiama tema. Niderlandų vyriausybė ėmėsi nemažai priemonių dėl tų elementų, kuriuos jūs paminėjote. Pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kodėl tiek daug tarptautinių įmonių investuoja mano įmonė dėl to, kad mes turime labai daug sutarčių sudarę. Mes tas sutartis e, dėl, dėl mokesčių e, sutartis e, tobulinėme ir sprendžiame mokesčių vengimo problemą tose sutartise. Taigi, tose sutartise labai yra e, konkrečiai kalbama apie kovą su mokesčių e, vengimu ir mes toliau esame linkę dirbti šią kryptimį. Ponas Bajet, jeigu teisingai ištariau, jūs kalbėjote kad vietos vyriausybė turi turėti galimybę investuoti. Aš manau, kad yra tokia galimybė, tai yra susijęs su finansavimu ir su tuo, uh, kad investicijos, kurios yra reikalingos vietos lygių, kad jos būtų tinkamai finansuojamos, iš kitos pusės reikia realistiškai vertinti mūsų paktą, kad įsiskolinimas tiek regionių, tiek vietos lygių turėtų būti vertintas, nes jeigu atidėtume tai į šalį, tai ilguoju laikotarpiu sukeltų pavojų finansiams stabilumą. Ačiū, Draponas Haes. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Teisinblumą atvykusi mūsų komitetą. Man tai yra naujas komitetas, bet mes keletą metų jau esame dirbę labai veiksmingai. Tai yra puikus Eurogrupės pirmininkas ir linkiu jam sėkmės ateityje. Pirmininkė, jūs teisingai pasakėte kad daugelis šalių didžiulės aukas sudėjo. Mano šalis Portugalija, Kipras, Graikija ir Airija ir Portugalija jau sugrįžo tarptautinę e, pinigų rinką ir labai svarbu, kad jos išliktų tarptautinėje pinigų rinkoje. Vienas iš pasiūlymų, kuris nesiniai buvo pateiktas, tai yra pasiūlymas, kad kalbant apie tarptautinio monetarinio fondo dalyvavimo, Ir tai yra atsitikę Latvijoje ir Estijoje, kad jos galėtų, tos šalis galėtų iš anksto e, sumokėti likusią skolą tarptautinėjim monetarinių fondui. Tačiau iškyla problema e, eurozonai. Aš norėčiau paklausti, kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu. Ar tos šalis, kurios jau dalyvavo programos ir kad jos uh, norėtų sumokėti savo skolas anksčiau, mažes, tai, kad mažesnės palūkonės, ar jos galėtų tai padaryti? Ar euro grupė svarsto tokius prašymus, kai, jo, kai yra formaliai patiekiami? Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. E, sveikinu euro grupės pirmininką. Pirmą kartą po rinkimų sakėte, kad rinkimai Niderlanduose taip pat buvo e, susiję labai su fiskaliniu taisykliu klausimų. Mes turime ne tik tai standartus deficitų, bet ir tam tikrus nustatytus standartus dėl, dėl nedarbo. Koks jūsų požiūrių šio klausimu šiame dialoge? Noriu grįžti prie ankstesnio pokalbio, kur jūs sakėte, jog norite derinti lankstumą ir patikimumą, matote galimybių tai derinti struktūrinės remontus, e, reformos, e, viešos investicijos. Daugiau laiko reikėtų skirti sprendžiant fiskalinį deficitą. Aš norėčiau, kad jūs konkrečiau pasisakytumėte, ar, ar norite, kad būtų kažkokia nustatyta oficiali procedūra, ar norite imtis e, iniciatyvos ir įtraukti lankstumą į paktą ir taip pat ir stabilų, patikimumą. Lankstumą ir patikimumą. Ačiū. Pirmininkė, džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų komitetą pirmą kartą naujieji mūsų komiteto nariai keičiasi nuomonė su jumis. Jūs sakėte, kad atsakymas į dabartinę ekonominę situaciją negali iškilti vien iš Europos centrinio banko. Tai turi būti kažkoks drąsesnis politikos skripčių derinys. Jūs sakote, kad ECB, vien ECB, vien ECB nusprendžia, kada ir ar reikia imtis didesnių priemonių. Mano klausimas yra susijęs su pasiekmėmis realiai ekonomikai kalbant apie ECB priemonės. Ar jūs manote, kad ECB imasi platesnių priemonių? Mums reikia daugiau paskolų iš bankų realiai ekonomikai, daugiau investicijų iš privataus sektoriaus ir daugiau mm, perkamosios galios žmonėms, daugiau pinigų išleidimo kokios paskatos yra taikomos struktūrinėms reformos? Ir paskutinis klausimas, ar ECB turėtų nuspręsti įsikišti, jeigu įsikištų, ar jūs manote, kad iškitų, iškiltų rizika dėl kainų burbulo? Ačiū. Ačiū. <coughs> Dėkoju. Pirmiausia, ponui Heis. Norėčiau pasakyti, kad džiugu jūs matyti e, ir tinkiu, linkiu jums e, geriausios kloties jūsų naujose pareigose. Jūsų klausimas buvo labai specifinis, susijęs su paskolomis TVF suteiktomis. Ir aš manau, kad uh, e, Airija ketina gražinti iš anksčiau tas e, paskolas. Ir iš to, uh, aišku, bus galima išlošti, reikės mažiau mokėti palūkanų. Airijos ministras susisiekė su manim Jis kalbėjo ir su kitų suinteresuotų institucijų atstovais. Ir buvo sakoma, kad mm, ko gero toks sprendimas gali būti priimtas, bet apie tai dar bus diskutuojama rugsėjo mėnesių sutikimuose net kitą savaitę. Ir manau, kad airijos prašymų gali būti tai atsižvelgiama. Ir aš kol kas e, atsargiai pasisakau šio klausimu, kol kas oficialiai tokio paklausimų nesam gavę, tačiau Ekofinas ir Eurogrupė turės dėl to diskutuoti. Nes, nes iš anksto Airija pradėjusi gražinti e, paskolas TVF, o dėl likusios dalies turėsime dar tartis. Mes be abejo apie tai diskutuosime Eurogrupės posėdėje kitą savaitę. Ponas hum. Mes, manęs buvo prašoma daugiau pakomentuoti lankstumo elementą, kalbant apie reformas. Mes, kalbant apie pakto prodecūras, kalbame apie du dalykus - prevencinę pusę ir korekcinę pusę. Ką tai reiškia? O būtent korekcinėje toje dalyje susid... yra pasakyta, kad susidarius um, išskirtinėms aplinkybėms šalis gali peržiūrėti savo tikslus ir tuomet atsižvelgiama į šalies pateiktus duomenys ir žiūrima, ar galima šaliai pateikti, suteikti daugiau laiko. Tai nėra prarastas laikas, tiesiog komisija e, tuomet, tuomet numato reikiamas reformas, kurios turi būti trauktos į darbo tvarkę. Ir tas papildomas laikas nereiškia, kad tai yra laikas skirstas švaistimui. Struktūrinio deficito kompleksiškiausius e, elementus tenka peržiūrėti tokiais atvejais. Tai gali būti taip pat ir irgi diskusijos dalis, siekiant įvertinti dviejų teisės aktų ir šešių teisės aktų paketus. E, ir, ir Turime kalbėti apie vidu, vidutinio laiko tarpio tikslus ir turime be abejo suprasti, kad biudžeto performulavimas e, užima laiko. Ta, e, ir laikas skirtas reformoms taip pat yra e, ribotas. Kai mes kalbam apie vidutinio laiko tarpio e, trukmės projektus šalims, mes kalbame apie turime labai aiškiai apsispręsti, kokie tai bus tikslai. Ir reikalingas aiškus, kaip sakiau, atskirimas tarp prevencinės dalies ir korekcinės dalies. E, šalis paprastai renkasi tą prevencinę pusę ir čia, e, aišku, ši, ši dalis taps vis labiau svarbi ir e, ta, vis daugiau šalių atsižvelgs pirmiausiai tos prevencinės dalies reikalavimus. E, kitas kolega klausė apie Europos centrinį banką. Sakėsi, džiaugiasi, kad aš nesu iš Europos centrinio bankos. Na taip, aš gerbiu kolegas iš Europos centrinio banko, jie vaidina labai rimtų, rimtą vaidmenį. Ir ar galima sakyti, kad kažkas iš mūsų yra už juos daug protingesnis, ar jie protingesni, nežinau. Tiesiog Mes kalbam apie projektus, ieškome jiems finansavimo kanalų ir mes turime kiekvienu atveju pasižiūrėti, kokį efektą turės vidutinio ar ilgo laikotarpio įvairios programos. Ir kaip jau sakėme, yra rizika. Jeigu atsiras per daug pigių pinigų, tai tuomet gali pradėti kurti, pradėti kurti tie ekonomikos burbulai, kurie gali ilgalaikėje perspektyvoje pakengti mūsų ekonomikos plėtrai. Tai turime elgtis labai išmintingai, turime suprasti, kad jeigu mm, iš kur gali kilti rizika, jeigu vykdysime nelik liberalią monetarinę politiką. Ačiū už atsakymus, ačiū visiems dalyvavusiems posėdėje, diskusija buvo iš tikrųjų labai įdomi. Manau, kad padarėme šiokią tokią pažangą, geriau suprantame dabar e, labiau apie e, lankstumą ir kaip tuo naudotis. Rugsėjo 22-23 vyks kitas mūsų posėdis, tad visiems sakau iki pasimatymo kitame posėdėje, o šį baigiame.